Čia kolegė. Brangus kolegos, būčiau dėkingas, jeigu susėstumėte. Pradedame posėdį. Mūsų jungtinio komiteto antras posėdis. Ir kalbėsime apie Eurozonos biudžeto projektą. Pervanš Beres yra bendra pranešėja su Emerbogiu. Ir jie ateis po keletos minučių ji mums pasiūlė pradėti šį posėdį be jos. Norėčiau pasidžiaugti mūsų abiejų pranešėjų indėlių, e, jie mums pateikė antrą dokumentą ir pasiruošė kitą savaitę jau pateikti pranešimo e, projektą. Taigi mes išklausysime juos, o tada suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš e, ekonominių reikalų ir biudžeto komiteto. Taigi dabar ir suteikiu žodį jums. Dėkoju. Ponai bendra pirmininkiai, brangus kolegos. Po klausimų buvo sukurtas naujas darbo dokumentas, atsižvelgiant į tai, kas ten buvo šnekėta, o taip pat atsižvelgiant į įvairių šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Aš norėčiau dar kartą priminti kad jeigu Pasižiūrėsim į Marijo Monti pranešimą, jis kalba apie korupciją, apie struktūrinės problemas, dėl kurių gali sugriūti Europos Sąjunga. Čia jį pacitavau, bet atrodo, kad nieko panašaus iki šiol Mončio dar negirdėjome, kad būtų sakęs. Aš manau, kad reikėtų kerti klausimą, ar kalbant apie verte, vertybės, mes vis dar jų laikomės ar krypstame į populizmą. Ir galų gale, ar tik neverta dabar jau pradėti mušti pavojaus varpais. šį klausimą tokioje situacijoje būtinai reikia svarstyti ir reikėtų galvoti apie tai, ką dar galima apskritai padaryti. Mes atsidūrėme tokioje politinėje situacijoje todėl, kad piliečiai dėl savo asmeninių priežasčių Europą sieja su visomis globalizacijos blogybėmis ir grėsmėmis bei problemomis. Ir jie nemato, kad kažkokį sprendimą galima rasti Europoje. Taigi, ar mes laikysimės tokios linijos ir tiesiog nieko nematysime ir nesakysime, ar sutelksime visas pastangas, kad pasiektumėm stabilesnės padėties. Klausimas būtų toks, kokios mes norime laikyti strategijos. Taigi visiškai teisėta būtų pasakyti, kad eiti reikėtų į priekį nedideliais žingsneliais ir tie nedideli žingsneliai leistų mums susiekti tikslą. Tačiau Kitas klausimas, ar mums pakaks laiko, kadangi krizės mus spaudžia, įvairiausios krizės, aš niekada tokių nemačiau ir net neįsivaizdavau ir tai aišku kelia be galo daug sumaišties. Jeigu mes neveiksime ir jeigu nieko nedarysime, tai gali būti taip, kad po dviejų ar trijų metų atsidursime tokioje situacijoje, įvyks ne atomasga, o apskritai viskas sugrius. Tai štai, mūsų, mūsų nusėjantys saitai sugrius. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokių veiksmų galima imtis. Nebūtinai tuos veiksmus žmonės vertins teigiamai, netgi seniausiose valstybėse narėse. Mes e, išnagrinėjome visą eilę temų ir dabar norėčiau uh, paraginti frakcijų atstovus pasisakyti, pakalbėti apie eurozonos e, biudžetą, jo galimybės bei apie tai, kokius instrumentus šiandieną galime pasitelkti - struktūrinius fondus, sanglaudos fondus ir panašiai. Ar funkcion, funkcinių požiūrių tie fondai yra gerai panaudojami, ar galima padaryti kažką daugiau? kad e, darbo vietos e, būtų kūriamos, kad būtų, vyktų toliau tvarus vystimas, kad šalis visos kartu ir kiekviena atskirai pasiektų geresnių rezultatų. Taigi apie šį biudžeto e, klausimą, tiek e, mes, tiek aš, tiek per, per Vanšą mes labai daug šnekėjome, mes turime būti vieningi, tikslas yra vieninga valiuta ir euras, e, tos valstybės narės, kurios neturi vadinamojo opt-auto, taip pat turi būti laikomos šalimis, kurios yra pakeliui link euro. Mes turime dar labiau glaudinti mūsų tarpusavio ryšius, kurie yra nustatyti steigimo sutarčių. ir dėl to e, reikia pasakyti, kad, biudžeto, e, kad parlamento e, bendras sprendimų prieimimas yra neatsiejamas dalykas nuo šito. Su įvairiais fondais. patikros fondais gali būti kilti įvairių pavojų ir mes neturime, um, mes neturime um, priemonių patikrinti, kaip sanglaudos fondai naudojami, kokias subsidijas kas gaus pagal tai, kaip kažkas kažkiek investavo, pagal tai, kokie galioja, uh, kokie galioja, uh, kokios galioja palūkanos Visi tie klausimai kildavo anksčiau, tačiau dabar kyla dar labiau negu praeitie bet kada. vokiečiai sugalvojo socialinę rinkos ekonomiką ir galima pamatyti, kad daugiau negu 60 procentų rinkos e, grindžiama tokia savoka kaip pasitikėjimas ir tas pasitikėjimas yra tiesiog būtinas. Taip pat mes e, pamatėme, kad galima stumtis pakankamai greitai į priekį ten, kur nereikia keisti steigimo sutarčių. Pavyzdžiui, profesorius Oksana kalbėjo apie draudimo dalykus, e, kur galima pasvarstyti apie atsakomybę. Galų gale reikia pasiūsti teigiamą signalą ir pasakyti, kad mes negalime nuolatos dėrėtis, reikia priimti planus ir pradėti galų gale veikti. Pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas. Mes matėme, kad kai vyko e, naftos krizė, mes investavome 6 milijardus ekių ir valstybės ne eurozonos narys, narės tame dalyvavo, šiandieną negalima tų fondų panaudoti tokiame lygyje. Be to, parlamentas ilgai buvo nuošalėje, atskirtas ir susitarė dėl 60 milijardų eurų E, šalia MFF mes bandome biudžeto dalykus pataisyti e, su SSM, FSF. E, Atsiprašau. Šiaip ar taip bendryjų metodas e, turi ir gali atnešti sėkmės, nes mes matome, kad jisai veikia. Pavyzdžiui, Azijoje taip pat yra regioninis valiutų fondas, kur valstybės labai daug e, pinigų įneša, kad galėtų pasinaudoti patirtimi bei reikalų esant lėšomis. 2011 metais matėme, kad tokios tendencijos jau yra. Mes pastebėjome, kad e SM gali tapti savotiškų Europos valiutos fondų, tačiau reikėtų kažkaip daryti, kad tas dalykas taptų patikimu. Gal reikėtų kelti tokį dalyką kaip e, Europos išdo klausimas, kaip Europos vyriausybė ir dar numatyti papildomų lėšų, jeigu norime išlikti patikimais. Taigi reikalinga sukurti valdymo sistemą, reikia sukurti valdymo sistemą eurozonoje. O tai turėtų uh, E, taip pat e, implikuoti e, paskutinės instancijos procedūrą, jeigu kiltų bankrotų grėsmės. Mes turime kažkaip numatyti įvairias grėsmės ir veiksmus toms grėsmėms atremti. Aš numatau, kad mūsų veiksmai turėtų būti teigiami, nors jie ir pakankamai, nors viskas ir pakankamai lietai vyksta taryboje buvo pasisakyta dėl to, kad valstybėms narėms, kuriuoms kyla sunkumų, turėtų būti teikiama parama, tam turi irgi būti sukurta atitinkama programa. Ir e, klausimas vėlgi, kaip e, į tarptautinio valutų, e, į Europos valiutos fondo planus įtraukti. Savai mes suprantame, tai turėtų e, vesti prie dar didesnių struktūrų kūrimo. Štai ką norėjau pasakyti, ponas pirmininkė, bet aš nesitariau su bendra pranešėja. Dabar tarva uždarės. Dėkoju. Ponai pirmininkai, labai atsiprašau, kad vėlavau. E, Paryžiuje kilo problemų. Mano bendra pranešėjas jau labai nemažai papasakojo apie tą darbą, kurį atlikome kartu. E, dėkoju už e, tą sunkę atsakomybę, kuri man teko e, dėl parlamento vaidmens eurozonoje. Taigi jis sakė, kad mes kartu vedėme konsultacijas, jūsų organizuoti klausimai tarp abiejų komitetų labai daug ką paaiškino kadangi tarptautinis fond, valiutos fondas dalyvavo. E, ir, ir, Centrinio banko atstovas, e, Niderlandų banko atstovas. Tai e, aš kaip ir Raimond Bogė nesimečiau atlikti to darbo nesusipažinusi su kontekstu. Mes puikiai suprantame, kad e, biudžeto klausimas eurozonoje laukia, kol bus sukurta e, e, bendra e, erdvė. Nuo 2012 metų vasario turėjo, tai turėjo būti padaryta tas ekonom, ekonominė ir valiutų sąjunga turėjo būti sukurta dabar yra dedama ir anksčiau buvo dedama daug akademinių pastangų, tačiau niekaip negalėjome konteksto iki galo apibrėžti. Ir mes kaip parlamentas turėtumėm galų gale e, atskirti ekonomikos rytį ir politikos rytį bei įgyvendinamumą politinę prasme. Taigi manau, kad tas darbas turėtų kažkaip tai taip ir būti diferencijuotas, prie to dar sugrįšiu. Europos parlamentas tikrai e, ne iš dangaus nuleido šį pranešimą šios kadencijos, kadencijos metu. E, mes labai akcentavome E, Europos bendros e, valiutos ir ekonominę zoną, e, kur tiek daug trūkumų. O šiandieną šis pranešimas bus nagrinėjamas, atsiprašau, šis pranešimas bus nagrinėjamas plenarinėme posėdėje rudenį. Tačiau ES turėjo E, tada ES turės sureaguoti į referendumą Junktinėje karalystėje, kokie bebūtų rezultatai. E, tai 19 yra valstybių eurozonos narių, 7 yra e, kandidatės ir dar dvi šalis, kurios turi e, vadinamąją išskirtinę sąlygą, opt-out. Brok Briso ir BB pranešimai nagrinėja, kas gali būti e, padaryta pagal steigimo sutartis, lygiai kaip ir gydė Veršokofštat e, pranešimas, kas gali būti padaryta ne sutarties rėmuose. Raimond Bögė jau minėjo, kad mes turime stengtis atsakyti į keturis klausimus tokius kaip, e, e, to, kuriuos mums kelia darbo dokumentai. Pirmas klausimas, ar reikalingas eurozonos biudžetas, tas klausimas, man atrodo, kad jau yra praeitie. Kam tas eurozonos biudžetas? E, kodėl jisai reikalingas? Siekiant užkamšyti kažkokias tai spragas bendros e, valiutos ir bendros ekonomikos zonos kūrime. E, kai stabilumo mechanizmas buvo sukurtas, spręsti asimetrinėms problemoms, mes taip pat pamatėme, kad yra ir simetrinių problemų simetrinių smūgių problema Europoje, o taip pat yra ir um, konvergencijos problemų. Mes suvokėme, kad visos studijos nuo 2008 metų uh, reikalauja, kad būtų eurozonoje konvergencija, tačiau tai nepasitvirtino. Antras klausimas yra, kokio mums reikės instrumento, kaip tą biudžetą panaudoti. Nes yra ir privačios, ir valstybinės investicijos, todėl reikalingi konvergencijos įrankiai, įrankiai priemonės. o juos galime susikurti remiantis jūsų, ponės pirmininkė, atliktais darbais su Giverhofštatu ir Elmaru Broku, kai buvo šnekama apie konvergenciją, kai jūs šnekėjote apie konvergenciją. Galbūt tada galėtumėm išeiti iš aklavietės ir surasti tuos konvergencijos kriterijus, kurių siekia valstybės stodamos eurozoną. Taip pat yra tam tikrų ekonomiškai pagrįstų pasiūlymų. Eurozona turėtų tapti automatiškų stabilizavimo faktoriumi. Žinoma, jeigu veiks dabartinės ekonominio valdymo taisyklės ir jeigu bus įvestos minimalios nedarbo išmokos eurozonoje, kurias jau taiko kai kurios eurozonos valstybės, kurios e, galbūt e, šiek tiek geriau ekonomiškai, na ne tai, kad gerai, bet geriau ekonomiškai jaučiasi. Toliau, kur gausime finansavimo šaltinių eurozonai? Mes su Raimer Bagė dirbome ir pastebėjome, kad reikalingas daugiamečių finansinių planų peržiūrėjimas. Bendro visoms 28 valstybėms toms, to, to, to plano reikia. Ir jeigu mes norime sėkmingai užbaigti eurozonos valstybių diskusijas, reikia e, Europos Sąjungą visą įtraukti į diskusijas apie eurozonos biudžetą. Žinoma, e, apie tai, kad valstybės kada nors turės įstoti į eurozoną, reikia nepamiršti ir niekada neišleisti to iš akių. Jos dabar nėra valstybės narės, kurios ir e, eurozonos valstybės narės, tačiau apie euro reikalus turėtų diskutuoti visos 28 valstybės. Žinoma, dar yra eurobonų klausimas. E, vėlgi politiškai tai yra sunkus klausimas. tos euroobligacijos. Mes su centriniu banku šnekėjomės, kai kurių kolegų iniciatyva. E, į apyvartą vėl paleisti pelną, kurį surinko centrinis bankas. Toliau stabilumo fondas. Jis turėtų pateikti tą piniginę pagrindinę masę, bent jau to, e, iš savo pelno, bent jau to mes prašėme. Mes turime atsižvelgti į Europos stabilumo mechanizmo fondus, kad galėtumėm finansuoti e, gal, e, galutinius veiksmus, kuriuos numatys Centrinis bankas. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad ekonominio vadovavimo, demokratinio e, vadovavimo nebus be eurozonos parlamento ir mes turime pasimokyti iš praeities klaidų. Praeitie, kai buvo negalima valstybėms narėms sudarančiams eurozoną arba visoms valstybėms narėms susitarti dėl to, kad buvo numatyta vieningo balsavimo taisyklė, buvo numatyta suteigimo sutartyje viena iš ES institucijų, būtent komisija. Tačiau parlamentas buvo pamirštas. Dabar reikėtų vis tik tais uh, parlamentas užimti atitinkamą vaidmenį ir koks be būtų, e, kaip be pasisuktų Junktinės karalystės referendumas arba kaip be pasisuktų veto teisė, mes turime, prisipaži... E, mes turime padaryti taip, kad eurozonos valstybės vis tik tais galėtų tarti savo svarų žodį. Eurozonos valstybė visuomet kėlė finansų ministro klausimą. Parlamentas irgi pasisakė už tai. E, man atrodo, vis tik tais galbūt reikėtų ieškoti kažkokio tarpinio varianto. E, nes tai turėtų ko gero tą vaidmenį vieno ministro atlikti visi finansų ministrai iš valstybių narių. Ir pažiūrėti, kaip tą galima būtų sujungti su centriniu banku. Ir pabaigai mūsų vidaus organizavimas. Konstitucinių reikalų komitete kolega Randželas žiūri, kaip galima pasinaudoti bankų sąjungos sistemos kontrole, kad būtų taikoma parlamentinė kontrolė, žinoma, yra daug labai dalykų, kurie nusipelno išnagrinėjimo iš arčiau. Bet neatsiplėsiu daugiau. Pirmininkas, dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, kiekvienam dvi minutės. Pirmiausia, Sigrid Muresan. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti dviems bendra pranešėjams už atliktą darbą kurį iki šiol nuveikė. Dėkoju už tos du darbo dokumentus, kurie yra paruošti ir dėkoju už klausimus kovo mėnesį. Mano akimis svarbiausias klausimas, kurį reikia dabar išsiaiškinti, tai yra, kam mums reikalingi tie fiskaliniai pajėgumai. Mano akimis šitų pajėgumų apimtis turi būti ir tikslas turi būti pagerinti mūsų ekonomikos sistemo atsparumą krizės akivaizdoje, nes kai eina krizė po krizės, Tai tikrai galima tikėtis, kad ateis kita krizė po šios, bet nežinome iš kur ji mūsų užpuls. Todėl būtina stiprinti savo ekonomikas. Tos priemonės, kurias reikia taikyti, tai yra struktūrinės reformos ir e, būtent tokios reformos būtų e, fiskalinių pajėgumų pagrindas. Aš visiškai sutinku su pranešėjais, kad mums reikia įvertinti jau dabar galiojančius mums prieinamus instrumentus. Ir svarbiausias instrumentas, į kurį reikia gilintis, tai yra kiekvienai valstybei nariai rengiamos specifinės rekomendacijos. Nes ten yra kalbama būtent apie tai, ką turi nuveikti kiekviena valstybė narė. Bet jau dabar mus nuvilia tai, kad valstybės neįgyvendina tų reformų. Jeigu pagalvotume, tai jeigu mes rastume būdų, kaip e, paskatinti valstybės narės įgyvendinti e, tas nacionalinės rekomendacijas finansiškai, kažkokią finansinę paskatą, tai būtų, man atrodo, labai gerai. Dabar yra 19 eurozonos valstybių ir yra kitos valstybės narės. Tai tik tai dvi, Danija ir Junktinė karalystė, turi prievalę. E, tai yra, jos gali nesijungti prie eurozonas, o kitos valstybės e, privalo prisijungti e, prie eurozonos ir mes turėtume toms valstybėms padėti, numatydami joms e, vidutinės trukmės fiskalinės priemonės kaip paskatas. Taip pat, manau, reikėtų realiai vertinti fiskalinių pajėgumų, pajėgumus. Mes turime vertinti, kiek mes galime gyvendinti, nes ESM stabilumo mechanizmas yra ta priemonė, kuri švelnina tą ekonominį šoką, Bet dabar Europos centrinio banko pirmininkas visas valstybės narės ragina padaryti tą patį, gyvendinti nacionalinės rekomendacijas, kurios padėtų mums išvengti būsimų krizių ateityje. Dėkui. Poltang. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjams už uh, jų visą įdėtą darbą ir parengtus dokumentus. Aš sutinku su ponu Raimeriu Bögė ir jo nuogastavimais, kuriuos pantrino ir kiti kolegos, mes esame tikrai pavojingoje situacijoje. Turim bendrą valiutą, bet neturim bendros politikos, nes nėra bendrų priemonių. Tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau yra galimybė eurozonai subirėti. Ir mums iš tiesų reikia, atsižvelgiant į tuos ekono, į politinius e, sunkumus jau pradėti ruoštis būsimai kriziai. Nes iš tiesų, jeigu eurozona uh, e, užbuksuos, taip sakant, mums reikia ieškoti priemonių, kaip būtų galima ją iš to išklimpimo e, ištraukti. Tam mums reikia priemonių. Todėl reikia pabaigti bankų sąjungą, reikia baigti ją kurti, reikia sustiprinti tą ryšį tarp valstybių narių bankų. Taip pat labai svarbu atkurti valstybių narių pajėgumus e, siekti stabilizuojančių politinių priemonių. Ir taip pat nepamirškime, nes dabar e, jeigu Europos e, ekonomika užpuls didesnė krizė, mes neturėsime bendrų priemonių, kaip su to kovoti. Bet Kaip ten bebūtų, man nepatinka pranešimo pavadinimas. Čia kalbama apie priemonės, o mes, manau, turėtume kalbėti apie tikslus. Būtent, kad reikia eurozonos pamatus stiprinti ir ieškoti galimybių sta kurti stabilizavimo politiką. Bet iš kitos pusės man labai patinka tai, kad pranešėjai ieško būdų, su, kaip sukurti naujas priemonės, neviršijant ES biudžeto ir to biudžeto kontekste, nes tai yra labai svarbu. Kontrolės mechanizmas ir kitos priemonės yra demokratijos dalis. Bet ko mums dar trūksta, tai tas demokratinis atvirumas, jo yra per mažai. Ir dabar ekonomik, ES yra labiau technokratinė sąjunga negu kad politinė, nors ji juk yra politinė sąjunga taip pat. Dar vienas dalykas, kas man kelia nerima, tai yra ir manau, kad turėtumėm daryti, kad ekonomikos reikalų komiteto nuomonę derinti su biudžeto kontrolės komiteto nuomonę, nes dabar atrodo, kad valstybės narės tiesiog nori pasinaudoti e, paslaugomis, o išletamas iš akių pagrindinį tikslą. Dėkui, panas Kormelė. Ačiū, panai pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti dviems pranešėjams už puikų parengiamąjį darbą, kurį jūs atlikote. Jeigu kalbėtume apie eurozonos biudžeto pajėgumus, tai reikia pabrėžti pagrindinį žodį toje frazėje – euro. Ką reiškia euro? Euro reiškia bendrą valiutą. Ir tai reiškia, kad valstybės narės ES turėtų nebeturėti e, priemonių per, kaip per nacionalinės valiutas kompensuoti savo ekonomikos problemas. To mes siekėme nuo pat pradžių. Bet viltis buvo tokia, kad rezulta, ekonominiai rezultatai e, prisitaikys prie atsiradusių naujovių ir nereikės kažkokių valiutos korekcijų. Bet turime pripažinti, kad 2016 metai yra aštuntieji krizės metai, o ta krizė prasidėjo dėl euro. Ir bet kas, kas sako, kad euras mus išves į kažkokį tai rojų, ekonomikos rezultatų rojų, bijau, kad tokie žmonės tiesiog pamiršo, kokia yra tikrovė. Arba visos valstybės narės tu, turi reaguoti vienodai, ko jos dabar nedaro, arba reikia numatyti joms kažkokius skirtingą vertinimą valstybės narės nepriklausančios eurozonai nesugeba e, eiti koja kojon su eurozonos valstybėmis arba toms valstybėms, kurios nesugeba eiti koja kojon su kitomis eurozonos šalimis, jos turi turėti galimybę pasitraukti iš eurozonos. Ir aš nesuprantu, kaip mes galime kalbėti apie eurozonos biudžeto pajėgumus, neatsakydami būtent į tokius klausimus. Tai mes tarsi bandom suskaičiuoti sumą, neturėdami sudėdamųjų. Uh, Ko, o kaip yra socialiniai standartai, socialinės normos? Kaip mes paaiškinsime Europos piliečiams, kad vienoje šalyje žmonės gali išeiti pensijos 58 ar 60, o kitose valstybėse jiems yra liepiama dirbti iki 67 ar net 70 metų. Žinoma, galime bandyti jiems paaiškinti tokius skirtumus, bet uh, ar yra kokios nors numatytos finansinės kompensacijos už tokius skirtumus? O jeigu taip, iš kur tos finansinės kompensacijos turi atkeliauti? Kalbėdami apie eurozonos biudžeto pajėgumus, mes turime tada jau kalbėti apie kažkokią e, sandorių sąjungą, kurios niekada niekas neplanavo. Taip, yra Maastrichto sutartis, kuri galioja ir ponas Biogė labai teisingai pasakė, kad ateityje mums reikės laikyti sutarčių nuostatų. Bet kodėl mes nesilaikome Maastrichto sutarties nuostačių? Labai aišku, 3 procentai maksimali sum, e, skola ir 6 procentai yra absoliutus, e, absoliuti riba. Tiek turiu kolega Lerner. Dėkoju pirmininkė. Labai gera matyti, kad ekspertų diskusijoje, kurią neseniai girdėjome, buvo prisimta rizika kalbėti apie moralinius dalykus. Būtent, kad dabar kyla rizika, kad bus išnaudota sistema neadekvačiai. Ko mums reikia? Reikia e, kontrolės priemonių, kurios vertintų valstybių narių formą politiką. Ir to tikrai yra nepakankamai, nepakanka dabar koordinavimo priemonių. Taigi, kokios yra galimybės e, pakreipti valstybių narių politiką tam, kad tie moraliniai e, neigiami rezultatai būtų kuo mažesni. Tokios galimybės yra labai negausios. Ir jeigu būtų įmanoma kažkaip kreipti valstybių narių politikas, tai būtų labai naudinga ES. Bet valstybėse narėse galioja demokratinė sistema ir jeigu būtų tos politikos kreipiamos pernelyg stipriai kur nors, tai demokratijos nebeliktų. Ir dėl to kyla klausimas, ar reikia to iš demokratinės pusės žiūrint. Bet e, kalbant apie šitą darbo dokumentą, kurį diskutuojame su kolegomis, yra minimi Europos stabilumo mechanizmo fondai lėšos. Bet nepamirškime, kad Europos stabilumo mechanizmas yra krizės priemonė ir jos e, dalininkai yra Europos pinigų, ekonomijos ir pinigų sąjungos narės. Ta pati galima pasakyti ir apie Europos centrinį banką, nors yra kalbama, kad reikia imti Europos centrinio banko lėšas dabar. Juk Europos centrinis bankas priklauso nacionaliniams valstybių narių bankams. Ir aišku, jeigu valstybės narės norėtų, jos gali e, centrinio banko pelną kažkur nukreipti kitur. Bet ES biudžeto pajėgumai ir jos silpnumai gali būti būtent ta nesėkminga valdysenos sistema, ją reikia naujai subalansuoti. Bet šiame pasiūlyme atsakomybė ir gale nedara tarpusavyje. Dabar problema yra ta, kad valstybių narių nacionalinės lėšos būtų perkeliamos kažkokiai valdymo struktūrai, kur visi spręstų bendrai, kaip tas lėšas panaudoti. Tai iš tikrųjų būtų tarsi ekonomikos ir pinigų sąjungos išdas. Bet kalbant apie tokią galimybę, reikėtų kalbėti apie jos demokratinį legitimumą. Ir man atrodo, kad mes šito klausimo neišvengsime. Kartais tikrai sunku pažiūrėti tikrovį į akis, bet tikrovė visada nugali. Ir todėl aš labai laukiu būsimų įdomių diskusijų šiais klausimais. Dėkui. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau Remer Biugė ir Pervanš Beres padėkoti už puikiai atliktą darbą. Eurozona šiandien pavojuje ir kai mes e, sukūrėme vieningą valiutą, kėlėme klausimą, ar reikalingas ekonominis valdymas, ar reikalinga kažkokia taisyklė, kažkokia bendros nuosavybės e, taisyklė arba reglamentas, kuris nustatytų e, valstybėms narėms taikytinus kriterijus, toms valstybėms narėms, kurios pasirinktų naudoti eurą. E, ir buvo nuspręsta neorganizuoti to ekonominio valdymo. Tačiau dabar taisyklės nebesilaikoma ir labai greitai e, buvo nukrypta nuo, nuo įvairių taisyklių. Nuo 2000 metų jau nebebuvo nei taisyklių, nei vadovavimo, nei ekonominės politikos eurozonoje, kadangi valstybės narės, kiekviena iš jų atskirai turi savo ekonominę politiką. Ir aš manau, kad šis pranešimas teikiamas savo iniciatyvą iniciatyva turėtų būti parlamentui proga kreiptis į europiečius ir e, mokyti juos, išaiškinti, ką mes turėtumėm daryti. Aš norėčiau, kad pranešėjas pasirinktų drąsą teikdamas pasiūlymus ir kad eurozona taptų tokia optimalią zoną, kur, de, kuri dėrėtų su dabartinėmis steigimo sutartimis, o jeigu reikėtų, kad tos sutartys būtų ir keičiamos. Mes turime siūlyti tą idealią schemą. Mes bent jau to turime siekti, kad e, um, Europos teikiami pažadai taptų realybė, nes mes kiekvieną kartą numatydavome kažkokį tai uh, augimą, žemės, e, darbo vietų sukūrimą, tačiau augo tik nusivylimas, augo populizmas, todėl veikti reikia skubiai ir raginu pranešėjus, kurie pateikė labai puikius pasiūlymus, toliau demonstruoti drąsą, nes tikrai reikia kelią nubrėžti į ateitį. Čia reikalingas tikras žmonių mokymas ir aš jumis pasitikiu, kad jūs taip ir padarysite. Nils Torvalds. Nils Torbalds. Pone pirmininkė, Nilso nėra, aš kalbėsiu jo vardu. Aš prancūziš, prancūziškai kalbėsiu, nors Nilsas gal ir ne prancūziškai būtų tą padaręs. Ačiū už puikiai atliktą darbą. Antra vertus, Žartuis, e, ponas Tank jau pasakė ir aš norėčiau dar pakartoti. Šio darbo prasme yra ta, kad pas mus yra per daug nedarbo ir per mažai augimo eurozonoje. Ir būtent dėl tos e, priežasties, kaip sakė ponia Beres, reikia nuo akademinių pranešimų pereiti prie veikimo. Ne kažkokį tai malonumą savo daryti, keisti institucijas. Mums to tiesiog reikia. Kitas vertus, e, viešasis turtas, tą savoką reikėtų kažkaip tai pagilinti. E, kai kuriama politinė institucija, e, būna biudžetas numatytas, Europos stabilumas reikalingas ir dar daug faktorių, apie kuriuos galima diskutuoti. Toliau, steigimo sutarčių peržiūrėjimas. Aš prisimenu, kad tai yra numatyta e, išimtyse taikomos jungtiniai karalystė. E, aš manau, kad tai neturėtų sukelti labai didelių problemų, tačiau šiaip ar taip e, yra kažkur tai horizonte pasirodanti mintis keisti tos teigiamas sutartis. Ir jeigu, nežinau, kas bus, jeigu išeis e, jungtinė karalystė iš ES, galbūt kitoks scenarius būtų numatytas, tačiau apskritai reikėtų apie tai galvoti. Šiaip ar taip ar vienu ar kitu atveju. Toliau e, piliečiai, jų teisės ir jų pareigos. Mes nebegalime funkcionuoti tokioje sistemoje, kur viskas buvo grindžiama laikinomis taisyklėmis. Galvojama buvo, kad Maastrichtas yra laikinas dalykas, kad visos valstybės įsijungs į Maastrichtą. 12 e, protokolė tai juodo ant balto buvo surašyta, e, tačiau buvo sukurtas e, institucinis unikalus, unikalus sąranga, unikali. Ir dabar mes turėjome tą sąrangą vieninteliai, vieningai e, valiutai, tačiau dabar tų valiutų yra daug. Ir tikrai nereikėtų dabar daryti taip, kad kažkam patinka, kažkam nepatinka, kažkas dalyvauja, kažkas nedalyvauja, kažkas šiek tiek atsitraukia nuo eurozonos, o kažkas joje įlindęs iki ausų. To nereikia, reikia valstybėms narėms ir e, jų vadovams pasakyti, kad toks sprendimas turi būti priimtas. Reikia visiems eiti į eurozoną. Ir jeigu mes negalime daugiau kažko tai į, sukurti, negu dabar yra, tai piliečiai pamatys, kad e, ir piliečių dalyvavimas čia nukenčia ir pati demokratija. Taigi euro zona turėtų būti toks klausimas, kur parlamente, kurį parlamente turėtų svarstyti visi, visi kolegos iki vieno. Ta diena, kada balsuosime, e, kaip panaudoti pinigus e, turėtų e, dalyvauti tik tie kolegos, kurie yra eurozonos valstybių atstovai. Ir, e, ir mums reikia visiems siekti eurą. Ačiū. Ačiū, e, Lieda Nirinada. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjams. Tam, kad mes turėtume bendrą priemonę, kuri padėtų kovoti su busimomis krizėmis, reikia sutelkti dėmesį į kelias sritis. Reikia kovoti su neužimtumu ir augimo trūkumu. Reikia galvoti apie augimą, apie e, įvairias prekes. Ir čia norėtume atkreipti dėmesį į kelias dalykus. Reikia laikytis auksinės investicijų taisyklės. Reikia galvoti apie e, kapital investicijas ir būsimas kartas. Reikia ir e, grinųjų investicijų ir čia neturėtų galioti deficito taisyklės. Reikia taip pat e, numatyti Europos centrinio banko investicijas per Europos investicijų banką ir taip pat e, reikia ieškoti kitų garantijų, kitų alternatyvų. Taip padės užtikrinti gerą fiskalinę politiką, nes dabar ta fiskalinė drausmė tiesiog neleidžia EIB vykdyti savo mandato. Galutinė mano pastaba - reikia įnašų iš valstybių narių į EIB ir nacionalinius skatinimo bankus, ypač į viešųjų bankų sektorių, tam, kad būtų paskatintos investicijos ir čia neturėtų e, galioti tas e, augimo ir stabilumo paktų augimo modelis. Ačiū. Dėkoju. Fabio Damazai. Ar iš GUE bus kitas kalbėtojas? Ne. Ir nesmargali. Ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, mes turime labai išsamų e, ir teisingą dokumentą, gerą. Tikėkime, kad e, jis išpildys mūsų teisėtus e, e, poreikius. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mums reikia siekti pasitenkinimo. Parlamentas gali pasiūsti protingą žinią apie tai, kaip eurozonoje tvarkytis su biudžeto reikalais, e, tų, tų, tos, tų progų nereikia praleisti. Viską čia turime surašyta, tačiau šiame pranešime yra minimama, minima, kokį tai poveikį e, iš tikrųjų duos. Mm. Bet e, kartais gali kartais gali pasirodyti iš to dokumento, e, kad mintys čia yra, jei e, ne, hipotet, jei ne utopinės, tai bent jau hipotetinės. Tai taip pat mes turime pritarti, kad Europa, zona, e, Europa ir eurozona yra e, tokios zonos, kurios visada arba beveik visada turės gyventi kartu. E, E, ir kad jos turi tam tikrų sutampančių ir tam tikrų nesutampančių linijų. E, reikia stabilizacijos, reikia e, politikos, reikia investicijų bei galvoti, kaip mm, perskirstyti lėšas ir panašiai. Tačiau taip pat reikėtų pagalvoti, galbūt kaip pereiti į tokią sistemą, kur visi būtų atsakingi vienodai ir valstybės narės ir ES. Ir e, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip pasinaudoti esančiais instrumentais. Per paskutinį Europos e, pusmetį daug buvo šnekėta apie vairius disbalansus, e, apie apie tai, kad valstybės narės turėtų turėti vienodas sąlygas ir jeigu kažką pažeidinėja vienodai būti baudžiamos. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoje. Taigi e, reikalinga konvergencijos politika ir panašiai. Thank you, Bas Eichhout. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už abu darbo dokumentus. Man atrodo, kad juose yra užduodami teisingi klausimai. Dabar atėjo laikas tinkamai tuos klausimus atsakyti. Noriu pabrėžti tai, apie ką jau ne vienas kalbėjo, tai yra šių diskusijų svarba. Žinome, kad šis parlamentas ne visuomet žmonių laikomas patikima institucija. Dažnai žmonės mano, kad tai yra institucija, kuri nori daugiau pinigų, daugiau Europos ir taip toliau. Tad mums reikia labai aiškiai suprasti, kodėl siekime šių tikslų, kodėl norime tokių fiskalinių pajėgumų. Mes privalome sušvelninti atsimetrinius smūgius ir būtent todėl mes apie visus šios aspektus diskutuojame. Aš pritariu ir tam, kad jau pavadinime reikia labai aiškiai nurodyti, kad mes diskutuojame apie priemonę ne dėl to, kad mums tai tiesiog patinka, o todėl, kad matome dabartinės eurozonos problemas ir kad mums reikia daugiau priemonių, nes ankstesnės krizės parodė, kad reikėjo skubiai priimti įvairias priemonės, kurios po to buvo labai kritikuojamos vien dėl to, kad mes laiku neturėjome būtinų priemonių. Dabar tą situaciją ir bandome pakeisti, būtent todėl ir vyksta diskusijos. Dar norėčiau pabrėžti pranešėms, kad mums svarbu, kad tai būtų dalinai automatinis stabilizatorius. Mes nenorime, kad būtų numatyta pernelyg daug įvairių sąlygų. Labai svarbu, kad tas procesas būtų kiek įmanoma labiau automatizuotas, o ne politizuotas. Jei norime politinių diskusijų apie struktūrinės reformas, tai viskas puiku, galime apie tai diskutuoti ir diskutuojame, turime stabilumo ir augimo paktą. Beje, kai kurie sako, kad ir tas priemonės reikia tobulinti, bet nereikia tų diskusijų permesti į šią sritį. Mums čia reikia iš dalies automatiškų sprendimų. Matau, kad mano laikas baigėsi, tik noriu baigdamas pasakyti, pirmininkė, kad žmonėms kyla daug klausimų apie tą nuolatinį perkelimą. Jeigu mes būtume sukūrę atitinkamą priemonę dar eurozonos pradžioje, tai greičiausiai Vokietija būtų tokio automatinio stabilizatoriaus naudos gavėjai. Ir taip mes būtume užkirtę kelią burbulo sprogimui Ispanijoje. Tad tokia stabilizuojanti priemonė turi būti nuosekli, ne vien tik tai skirta atskirai šiaurėje ar atskirai pietums. Reikia to nepamiršti, jeigu norime, kad žmonės pasisakytų už tokią priemonę. Ačiū. Dėkuoju dabar Marko Canė. Labai ačiū. Norėčiau e, padėkoti bendrapranešėjams už tokį puikų darbą rengiant dokumentus. Deja, šios diskusijos parodo, kad tai yra dar viena bevertė pastanga išsaugoti tai, ko išsaugoti neįmanoma. Noriu pasakyti, kad eurozona yra projektas, kuris neturi ekonominio ir politinio pagrindo. Diskusijos tai aiškiai parodo ir dokumente tai taip pat aiškiai atspindėta. Yra didžiulis skirtumas tarp to, ko reikia, kad eurozona būtų tvirta ir tarp to, kas yra politiškai priimtina. Jei pasižiūrėtume į Robert Mundal ir kitų darbą, tai tam, kad turėtume optimalią valiutos zoną, kuri iš tikrųjų veiktų, reikia nemažai pakeitimų eurozonai, kokią ją turime dabar. Ir galiausiai matome, kad tie galai nesusiveda. Pasižiūrėkime į parengimuosius dokumentus. Ten yra kalbama apie priemonę, kurioje kalbama ne apie e, vieną perkelimą, bet to iš tikrųjų reikėtų tam, kad e, būtų e, nuolat užtikrinami pervedimai fiskaliniai tarp skolintojų ir skolinančių. Tai yra esmė. Mes privalome susijęti eurozonos biudžetus. Net ir Tai reikštų, kad reikia institucionalizuoti trejetą ir tai reikštų didžiulę atsakomybę. Svarbiausia yra štai kas. Tokia situacija yra tiesiog politiškai nepagrista. Neseniai Europos parlamente vyko posėdis ir profesorius Sefijas sakė, kad tam, jog eurozona veiktų, reikia kad per metus būtų pervedama 200-300 milijardų eurų į eurozonos pakraščius. Tad kaip jūs paaiškintumėte savo rinkėjams, kad tam, jog išlaikytume skolininkės šalis, reikia pervesti tokias štai sumas? Toks politinis klausimas, kurį reikia atsakyti. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Išskyrus mane ir mano kolegą iš AKR, aš negirdėjau rimtų klausimų keliamų apie bendrą valiutą. Tai nėra 28 valstybių narių valiuta. Dabar mes matome tik tai netolygumus, pusiausvėros trūkumą ir įvairius sukretimus. Kelios valstybės narės turi išlaikyti tas, kurių biudžetai yra deficitiniai. Mes privalome pagalvoti apie konvergencijos kriterijus, bet to nuoseklumo niekada nebus, kadangi kyla didžiulės politinės problemos. Biudžetas su, su juo susijęs tomis sąlygomis atneš labai daug problemų. Jeigu mes numatysime tokį saliginumą, tai tada e, tai veiks vienose šalise, bet ne kitose ir bus taisyklės, kurių e, dalis šalių nesilaikys. Tai kodėl vėl yra siūloma tokia sistema? kodėl mes čia kalbame apie tuos biudžeto pajėgumus. Be to nėra tinkamo mandato. Yra e, primami sprendimai tam, kad e, būtų sukurtas naujas pagrindas. E, turime šį pranešimą, bet reikia paklausti žmonių, ką jie galvoja ir tai nėra daroma. Mes dabar pasikliaujame technokratais, Monti ir kitais, bet nekalbame su žmonėmis. Dėl viso to eurozona tiesiog subirės ir gal net Europos Sąjunga. Buvo iškeltas sutarčių klausimas. Galbūt reikia, kad pati valstybė narė pagal demokratinį referendumą apsispręstų, ar nori išeiti iš eurozonos. Tuomet būtų kitokia Europos politinę programą, nes dabar ji yra tiesiog grindžiama lobistų interesais. Mes norime, kad demokratiškai išrinkta vyriausybė turėtų galimybę pasirinkti kitą kelią, negu siūlo e, biurokratai ES. Ačiū. Ar Sophie Mantel, e, Gera Fanimans yra? Ne. Kągi, e, Dabar galime pereiti prie spontaniškų pasisakymų, ponas Levandovski. Ačiū. Bendra pranešėjai parengė sąžiningą dokumentą, gal tai yra toksai realistiškas situacijos apibūdinimas, o ne vien tik tai norų išdėstymas. Tiesa, kad po septyniarių metų kyla vis dar daugiau klausimų, negu turime atsakymų. E, tarp vyriausybinė logika e, nugali visuomenės logika. Reikia nepamiršti ir pajamų aspekto, ir bendro e, klimato Europoje apie mokestinės situacijos. Kuo konkrečiau mes apibrėžime funkcijas, tuo labiau matome, kad tai dubliuojasi su esamomis institucijomis, jeigu tai yra krizinis skolinimas, tai yra E, valiutų fondas, jeigu mes kalbame apie investicijas, Europos investicijų bankas, jeigu kalbame apie struktūrinės reformas, tai vėlgi yra atsakinga institucija. Ir mes čia kalbame apie tas struktūras, kurios jau yra numatytos pagal valdyseną. Kalbant apie ne ES šalis, jos tarsi privalo prisijungti prie eurozonos pagal stojimo sutartis. Bet e, man atrodo, kad tai kartais atbaido, kadangi tai gali reikšti ir naujus mokesčius arba tokį federalistinį Europos modelį. O kalbant apie e, šoko sugerimą, tai tikrai skamba federalistiškai. Bet e, E, kai kuriams šalims e, tai gali atrodyti patrauklu. Bet mes čia remiamės 28 valstybių narių e, biudžetais. Taip aš politiškai viską vertinu. Ačiū. Thank you, Danuta. Ačiū, Danuta Hubner. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad tikrai negalima atsijėti diskusijų apie fiskalinius pajėgumus nuo to diskusijų apie fiskalinės integracijos ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Tai yra labai svarbu, bet to čia patenka ir e, naujoji valdysenos sistema į šitą temą. Todėl mes tikrai turime pagalvoti apie tai, kaip sustiprinti tos fiskalinius pajėgumus, bet kad tą padarytume, reikia sustiprinti fiskalinę drausmę. Uh, Taip pat reikia numatyti labai galingą finansinės pagalbos mechanizmą, skolinimosi mechanizmą, krizių sprendimo mechanizmą. Taigi, manau, turime taip pat e, koordinuoti, stiprinti koordinavimą biudžeto srityje. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad konvergencijai šiandieną reikalinga daug mažiau investicijų negu kad prieš 15-20 metų. O tas procesas prieš tuos metus privedė prie sanglaudos fondo sukūrimo. Taigi nepamirškime to. Kalbant apie finansavimą, taip, Alenas turbūt su, klausys, ką aš sakysiu, bet man atrodo, kad jeigu mes vir, peržengsime bendrasis ES biudžeto taisyklės, tai mes tada pažeisime biudžeto vienovės principą ir tai pareikalaus naujų susitarimų, nes man atrodo, kad būtų, ir dėl to man atrodo, kad reikėtų laikytis to biudžeto vienovės principo. Taip pat reikėtų laikytis tokio požiūrio, kuris būtų uh, labiau paremtas paskatomis negu kad sankcijomis. Dėkui. Ačiū, Alenas Lemasūras. Sveikinu pranešėjus. Mūsų darbas bus naudingas tuo atveju, jeigu jisai mums e, padės nusileisti ant žemės, nustoti svajoti ir išsklaidyti dviprasmybės dėl e, eurozonos biudžeto. Aš nesuprantu, kodėl pagrindiniai politiniai sunkumai, su kuriomis susiduria valstybės narės dėl to, kad finansuotų ES politiką, lyg burtų lasdelė pamojus išnyktų, jeigu kalbame apie eurozonos valstybės. Jeigu norime biudžeto pajėgumų, kaip sakė pranešėjai ir daugelis pasisakysių, reikia pateisinti specifinės eurozonos politikos finansavimą, kuris netaikomas kitomis, kitoms valstybėms narėms. Daugiau nematau, ką reikėtų daryti, daryti nebent e, vėl iš naujo sukurti e, fondus. Dabar vėlgi nesuprantu, kaip išnyktų e, biudžet problemos iš eurozonos, jeigu uh, dabar finansų e, ministrui kažkokiam suteiktumėm įgaliotinius ir jisai turėtų daugiau galių negu užsienio reikalų įgaliotinis. Aš nesuprantu, kaip valstybės narės, kurios sistemingai e, deda pinigus į biudžetą, kad padėtų sunkiai gyvenančiom šalims, galų galę su, norėtų sukurti kažkokius tai naujus išteklius, kad finansuotų naują biudžetą. Manau, kad eurozonos specifika yra ta, kad eurozonos viduje mums reikalingas monetarinis ir finansinis solidarumas. Visą tai eina per Europos stabilumo mechanizmo reformą. E, lygiai taip, kaip ponas e, Bögės sakė, tą galima padaryti taip pat per bankus, per e, indėlių garantijų fondą. Ir tai yra Europo, eurozonos specifinės problem, problemos. Visa kita, kitos biudžeto problemos ir biudžetas Europoje visiškai skirtinga, tai yra ir e, euro, e, migrantų krizės finansavimas, ir klimato e, Paryžiaus konferencijos finansavimas ir Junkerio planų finansavimas, tai mums nereikia dabar šitų finansavimų, šitų svajonių pa, pa, paukoti dėl to, kad kai kurios valstybės narė, narė sako, kad kitoms biudžeto eilutėms reikalingas griežtas taupimas. Dėkui. Alfred Sant. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man problemų su šituo tekstu kyla štai kokiu. Tas tekstas pamiršta šiek tiek politinės savokas, istorinės savokas ir technokratinis požiūris gal ir gali pasiteisinti, kad nors, bet mums dabar reikia e, įvertinti, kas iš kur gauna naudą ir kur glūdi struktūrinės problemos. Nes iš tiesų yra einami žingsniukai po žingsniuko ir tai yra visa didžiulė politinė struktūra kuri yra reikalinga. Ir ji turi būti sukurta per politinės diskusijas tarp eurozonos valstybių narių. Mes juk iš tiesų kalbam apie federalizmą. Federalizmą, kuris nenori, kad būtų taip vadinamas. Ir tai yra neteisinga. Negar, ne, ne, neteisinga yra eiti federalizmo link, aiškiai nedeklaruojant, kad tai yra federalistinis požiūris ir ne la, ne, ne, negavus sutikimo su tokiu, tokia kryptimi iš visų valstybių. Dabar kokios yra struktūros? Europos parlamentas, pavyzdžiui, yra ta e, institucija, kuri turėtų patvirtinti e, tą mūsų darbą, kad jis yra iš tikrųjų demokratinis, bet referendumai rodo ką kitą. Dabar truk, reikalinga pusiausvyrą ekonominė, politinė ir struktūrinė ES tarp Europos vidurio, šiaurės pietų, vakarų ir rytų. Ir tai turi būti daroma per politinį ir ekonominį kelią. Mes juk to norim visi. Ir jeigu atvirai, aš manau, kad diskusijos turėtų operuoti būtent tokiom savokom. Taip, to teisingo sugražinimo, žiūrėt, retur problema būtų. Gerai, bet gal reikėtų aptarti ir tokius dalykus dabartinėme kontekste, nes dabar iš struktūrinės pusės žiūrint, eurozona veikia kaip pinigų sąjunga, kuri nėra optimali. Ir kuri, ir kuo toliau, tuo mažiau bus optimali. Ir čia yra rimtos problemos, ponė pirmininkė. Ir be abejo, reikalinga yra pajėgumai eurozonai, bet tam reikalinga politinės pagrindas. Ačiū. Ponas Novakovas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nesu daktaras, bet girdėjau, kad e, euras serga ir negaliu su tuo sutikti. Aš manau, kad e, euras yra piliulė. Kartais jinai yra karti, kartais neskani, bet yra vienintelė, vienintelis sprendimas. Girdėjau kritiką, kad e, jis yra, euras yra blogas, neteisingas kad čia tiesiog turtingos valstybės permeta savo išteklius e, vargingesnėms valstybėms. Taip, iš tiesų taip yra, bet tai vadinasi regionė politika. Tai yra, vienas iš, tai yra pirmasis ES ramstis. Ir jeigu mes su to nesutinkame, tai turime pradėti milžiniško masto diskusijas apie apskritai visos sąjungos egzistavimą. Aš manau, kad jokia bendra valiuta, įskaitant ir Italijos lyrą, negalėtų būti pakankamai stipri, kad galėtų konkuruoti su stipriausiamis pasaulio valiutomis, pavyzdžiui, JAV dolerių arba kokiom kitom stipriom valiutom ateityje. Taigi aš tikiu, kad ateitis priklauso eurui. Taip, problemų yra daug, kurias reikia išspręsti ir manau, kad Graikijos problema yra geltona kortelė mums kad mes turime išspręsti visus tuos trūkumus bendroje valiutoje. Galbūt sprendimas yra pilna vertė bankų sąjunga, bet tikrai negalima kurti papildomos naštos, nei ekonominės, nei fizinės. Taigi taip, iš tiesų turime ieškoti, kur yra šitos sistemos trūkumai, bet tikrai neturime mm, izoliuoti e, to paciento, nes jis dabar karščiuoja, bet mes jam turime duoti tabletę, kad jis pasveiktų ir būtų sveikas žmogus. Ačiū. Dėkui, Ester Delang. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug jau buvo pasakyta. Be abejo, mūsų ekonomikos ir pinigų sąjunga nėra tobula. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip ją sustiprinti. Aš tik nuogastauju dėl to, kad mūsų patirtis iki šiol buvo labai silpna. Jeigu pažiūrėtumėm į stabilumo ir augimo paktą, ir daug žmonių net neminė to, kad uh, Daugybė pažadų buvo netesėta, buvo parengtos valstybėms skirtos rekomendacijos, bet aš bijau, kad jeigu mes dabar pradėsime kurti kažką naujo ant tų praeities griuvėsių, tai tiesiog mūsų pastatas stovės ant e, smėlio visiškai nestablaus pagrindo. Todėl mes turime įtikinti ir savo piliečius, parodyti jiems, kad mes esame verti pasitikėjimo, turime patys laikytis e, sutarčių nuostatų. Na, be abejo, e, valstybės narės čia reikėtų labiausiai kaltinti diskusijose. Bet reikėtų labai aiškiai ir tiesiai šviesiai pasakyti, kad mums reikia tvirto pagrindo, ant kurio statytume tolesnį pastatą, o dabartinis pamatas yra tikrai e, silpnas ir jo struktūra yra silpna. Aš iš dalies sutinku, nors gal ką nors ir nustemisiu, su Poltangu. Dėl to, kad mums visų pirma reikia radikalios Europos biudžeto reformos, nuo jos reikia pradėti. Esamam kontekste reikėtų parodyti, kad, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, saglaudos fondai, kurie turėjo parengti valstybės narės stojimui į eurozoną, šitie fondai būtų daug naudingesni, jeigu jie būtų daug labiau susijęti su ekonominė politika eurozonoje. Ja? ir su kiekvienai valstybei skirtomis rekomendacijomis. Taigi taip, aš nemanau, kad kaip Alenas Lemasūras mes visą biudžetą turime panaudoti ekonominiams tikslams. Ne, mes turime jį panaudoti ir migracijos klausimams spręsti, taip pat ir ekonominiams klausimams, taip pat ir tvarumo tikslams siekti. Ir kalbant apie ekonominę dalį, visų pirma, pažiūrėkime, kaip galėtume sukurti E, biudžeto ekonominę dalį labiau glaudžiau susijęta su struktūrinė e, politika. Tam, kad mes Europoje galėtume kreipti politiką e, tokia kryptimi, kuri padėtų išvengti tų ribų mūsų ekonomikai, kurių mes negalime sauliaisti peržengti. Nes paskui, jeigu pastatysime pastatą ant nestabilaus pagrindo, tai galėsime kaltinti tik patį save. Ačiū. Diskusijos buvo labai gyvybingos. O dabar galime išklausyti pranešėjų komentarų, jeigu jie norėtų sureaguoti. Dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už pastabas, už komentarus. Ir be abejo, politinio principo apriptis e, yra labai plati. Taip pat ir ekonominė literatūra yra daugybė požiūrių pristatoma. Bet vieną dalyką norėčiau priminti ir manau, kad keli iš jūsų, kurie pasisakėte, dar net nebuvote gimę tais laikais, apie kuriuos dabar pasaky, kalbėsiu. Aš atsimenu, kai pradėjau domėtis Europos politiką 60-mečio pabaigoje, 70-mečio pradžioje, praėjusiame amžiuje. Europos ekonominė bendryje ir valiutos išgyveno labai sunkius laikus. Ir visas tas ekonominis bendradarbiavimas kuris iki tol buvo sukurtas, patyrė grėsmę. Tuomet buvo parengtas Wernerio pranešimas ir buvo ieškoma būdų, kaip padidinti stabilumą. Ir dabar žmonėms atrodo, kad jie turėtų numatyti, nuspėti euro pabaigą ir sakyti, kad tai mums padės, bet ne, nes mes dabar gyvename globaliame kaime. Nesvarbu, ar jūs Maltoje gyvenate, ar Vokietijoje, mes nesugebėsime su tais iššūkiais kovoti pavieniui. Reikalingas būti bendradarbiavimas. Aš sutinku su Polu Etangu, kad labai svarbus yra pranešimo pavadinimas. Turi būti aišku, kad mes čia kalbam ne apie priemonės, bet apie tikslus. Kad e, esmė yra stabilumas, to mes siekiame. O tada jau nusistačius įvardinus tikslus reikia ieškoti konkrečių priemonių stabilumui pasiekti. Ir ponas Dilangė labai teisingai pastebėjo, kad reikia įvertinti tai, ką jau dabar turime, įvertinti praeities klaidas ir tikrai stengtis, kad naujo pastato nepastatytume ant nestabilaus pagrindo, ant smėlio. Taigi reikia ieškoti, kokius žingsnius galėtume žengti nedelsiant ir kurie pasiūstų žinę, kad mes pasimokėme iš praeities ir dabar jau žengėme pirmin nepamirždami, kad e, turime būti aktyvus. Manau, tai yra svarbu akcentuoti. Dar buvo pastaba apie teisės ir pareigas. Iš tiesų reikia į tai įsigilinti, jeigu norime, kad mumis tikėtų. Ir norėčiau dar šitą daugiau pasakyti, lyginant su to, ką sakiau savo įžangoje. Visi žino, kad aš palaikau bendryjų metodą, palaikau biudžetą ir norėčiau užtikrinti, kad būtų lėšos, būtų naudojamas išorės paslaugomis, apie ką esame kalbėję anksčiau, bet tuo pačiu metu turime rasti teisingą požiūrį, kalbėdami apie Europos e, valiutų fondą. Reikėtų įsigilinti į tai, kokie galėtų būti reikalavimai to fondo finansavimui, Ir e, kalbant apie fiskalinius pajėgumus, tai reikia kalbėti apie tai, kad e, nesukurtume paralelinio biudžeto. Aš tiesiog bandau būti realistas. Ir manau, kad visa tai pasiteisins tik tai tada, jeigu sprendimų prieimimo procesuose dalyvaus nacionaliniai parlamentai, nes yra konstituciniai dalykai, kurių mes negalime tiesiog e, palikti nuo šaly ir prieš juos apsime, užsimerkti. Uh, Taip yra ir mano šalyje, pavyzdžiui. Aš tikrai nenoriu, kad mūsų pastangos žlugtų, jeigu pražiūrėsime, dėl to, kad pražiūrėsime tokius dalykus. Tam reikalingas bendradarbiavimas. Ir čia, manau, kalbam apie parlamentinį e, požiūrį tiek nacionalinių lygių, tiek ES lygių. Nes koksgi yra nacionalinių parlamentų vaidmuo? Jis yra pakankamai ribotas yra mūsų kaip tiesiogiai renkamų Europos piliečių atstovų vaidmuo yra priimti sprendimus dėl to, kaip sukurti tvarę ekonomiką, bet neturime varžytis su nacionaliniais parlamentais, mes turime tiesiog profesionaliai bendradarbiauti. Ir aš nenorėčiau remti tokių pasiūlymų, kurie ragina sukurti naujas institucijas. Aš manau, kad yra kitokių E, principų, kurie pasiteisintų. Bet reikėtų ir nacionalinio ligmens nepražiūrėti. Reikia įvertinti mūsų nacionalinės e, pareigas dėl finansavimo, dėl bendrojo sprendimo primimo. Jeigu to nepadarysime, mums tikrai nepasiseks. Pone Hübner sakė, kad reikia labiau ieškoti paskatų negu kad sankcijų. Aš visą laiką esu už paskatas. Taip pat esu ir už tai, kad žmonės prisijimtų atsakomybę. Nes jeigu nori solidarumo, turi prisimti atsakomybę. Bet sankcijų, kaip ten bebūtų, reikia. Nes e, jos padeda kovoti su rizika. Ne vien tik kalbant apie valstybės, bet ir apie regionus, apie kitus teritorinius vienetus. Taigi būtina reikalinga pusiausvyrą sukurti tarp paskatų ir sankcijų, kitaip nesuveiks mūsų sistema. Ir tos, tie ramščiai, kurie yra penkių pirmininkų pranešime, jie yra tokie patys svarų, jie turi, turi išlaikyti savo svorį, bet taip pat komisija turi stengtis, kad uh, ji nežengtų penkto žingsnio, nežengusi antrojo, nes tai tik suerzintų valstybės narės. Ir todėl reikia būti atsargiems, kad neliptume, nemindintume vieni kitiems kojų. Ir šitus klausimus turime spręsti, nes jie apsunkina mūsų darbą. Dėkui. Merci beaucoup. Je vais euh, moi-même. Euh... Dėkoju. Aš pabandysiu pateikti penkis pasamprotavimus ir atsiliepti į tai, kas čia buvo pasakyta. Pirma, e, kokią žinę turi nešti šis pranešimas? Kaip sakė pirmininkas, ar tu reikia kreiptis europiečius? taip su, savaime suprantama. Tačiau aš manau, kad reikia ir labai aiškiai kreiptis į tarybą, kadangi mes žinome, kad visos iniciatyvos, e, visi akademiniai darbai, viskas plaukia iš e, tarybos. Elenas Lamasūras kalbėjo apie eurozonos e, specifiką. Keturi, penki pirmininkai, blueprint ir panašiai. Viskas rodo, kad mes turime e, toliau kurti ir sukurti ekonominę sąjungą. Reikia, kad parlamentas ne tik e, valstybių ir vyriausybių vadovams, bet ir finansų ministrams pasiūstų atitinkamą signalą. Aš žinau, kad kai kurie mūsų siūlomi aspektai reikalaus keisti steigimo sutartis. Mes nebeturime kelti klausimo reikia ar nereikia e, tokios e, sutarties, tačiau tiesiog reikėtų pagalvoti apie tai, kaip padaryti, kad ta sutartis taptų kaip galima naudingesnė. Kaip atsikratyti federalizmo ir mažų žingsnelių politikos. Jeigu nedarysime esminių reformų, tai taip ir trypčiosime vietoje. O dabar mūsų iškelta diskusija kaip tik tais ir veda prie to, kad mes sukursime trūkstamą detalę e, būt moralinė rizika turi būti toks dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, tačiau negalime ir nieko neveikti. Trečias dalykas. Kam reikalingas eurozonos biudžetas, ar yra viešas, vieš, viešasis um, sakykime, turtas kažkoks ar kažkas, sutinku su Lamesūru. Mes matome, kad eurozonoje yra specifinių ekonominių reiškinių. E, automatinių stabilizatorių svorio mažinimas, e, didėjanti konvergencija tarp ekonomikų ir žemas investicijų lygis. Visa tai yra specifiška eurozonai ir visa tai turi būti nagrinėjama kaip klausimai. Tačiau labai sunku, žinoma, tuos klausimus spręsti ir man būtų geriau ir visiems būtų geriau, jeigu tiesiog tuos klausimus spręstume ir aptarinėtumėm. Dėl investicijų, ar Sakykime, ar tokios geležinkelio linijos tarp Lisabonos ir Paryžiaus arba tarp Berlyno ir Paryžiaus yra viešoji, viešasis turtas. Dabar norėčiau paskutinį klausimą paliesti. Biudžeto klausimas Aš manau, kad parlamento pozicija visada buvo, e, e, kad biudžetas reikalingas, kad reikalingas e, stabilumo mechanizmas. Ir paskutinis klausimas dėl e, nacionalinių parlamentų. Čia reikėtų labai atidiems ir reikliems būti. Labai ačiū. Labai svarbios diskusijos. Pamačiau ir padarytą pažangą, išgirdau ir skirtingų nuomonių. Bet e, tikrai daug e, svarbių aspektų buvo pasakyta apie konvergenciją. Reikia kalbėti apie funkcijas, apie tikslus, net daugiau nei apie pačią priemonę. Čia yra konkre... išdėstomos konkrečios funkcijos susijusios su bendra valiuta. Girdėjome ir sąsajas su bendresnėmis sąjungos funkcijomis kalbame apie priemonę skirtą eurozonai, e, tačiau e, gali prie e, bankininkistės sąjungos prisijungti ir kitos ne ES šalis. Kalbame apie priemonę, kuri turėtų būti pagrista biudžetu ir turėti europinį pagrindą reikia pagalvoti, kaip užtikrinti tokią daugias luoksnę sąjungą pagal dabartinį teisinį ES pagrindą. Galiausiai, neperinant prie diskusijų apie sankcijas, apie moralinį pavojų ir panašiai, reikia pagalvoti apie įvairias investicijas ir panašiai. Matau, kad yra plati konvergencija ir dabar mes jau galime pereiti konkrečiai prie tų klausimų, kuriuos pabrėžia pranešėjai. Jie išdėstė tuos pagrindinius klausimus, į kuriuos reikia rasti atsakymus. Žan, ar norėtum pasisakyti? Noriu pasidžiaugti diskusiją. Ji buvo labai turtinga, Manau, kad kai kurios e, nesusipratimus turime išsklaidyti, e, tą susipriešinimą tarp valstybių eurozonos narių ir nenarių, kai yra kažkokių sunkumų ir kai reikia pagalvoti, kaip padengti valstybių įsiskolinimus. Ne 28 valstybės e, dalyvauja, o tik tais eurozonos nariai. Todėl Svarbu nacionalinius parlamentus įjungti į mūsų atliekamą darbą e, ir kurti mm, stabilumo mechanizmą. Kadangi stabilumo mechanizmas e, padeda kovoti su kai kuriuo atskirų valstybių narių įsiskolinimais. Tai yra daug žadantis dalykas. E, šio savo iniciatyvą parengto pranešimo pavadinimą buvo sunku sugalvoti, tačiau jis atsirado. E, ir kai, kai, kai labai intensyviai dirbom ir pažiūrėsime, kokiosgi bus išvados. Dėkoju, dabar galime užbaigti šį bendrą ekonomikos ir biudžeto klausimų e, posėdį ir perėti prie įprastos sesijos. Vieną minutę tam, kad e, galėtų nariai išeiti iš salės.